komitetus ir delegacijas. Jeigu iki šio posėdžio pabaigos niekas nepateiks prieštaravimų, tuomet į posėdžio protokolą įtraukti pakeitimai bus laikomi patvirtintais.